Colleagues, we will... Kolegos, pradėsime, prašyčiau visų susėsti. Mums mus spaudžia laikas, mes turime lygiai pusę šešių baigti darbą. Bet pirmiausiai norėčiau pasisveikinti su jumis, ypatingai malonu matyti svečius iš Taivano, jų daug susirinko šiandieną. Matote, kad aš nesu ponas Zahradilas. Deja, dėl kitų įsipareigojimų jisai negalėjo atvykti į posėdį, tad aš posėdžiausiu pakeisdamas jį. Ko gero, tai yra paskutiniai klausimai šiame komitete, šios kadencijos komitete. Ir mes labai džiaugiamės, kad galime kalbėti apie priekybos ryšius tarp ES ir Taivano. Ir tai bus mūsų paskutinės viešosios diskusijos. Šis klausimas yra svarbus parlamentui ir šiam komitetui, kalbant apie Es ir Taivano ekonominius santykius. Jie yra tikrai labai įdomus įvairiais požiūriais. E ES, aišku, laikosi vienos Kinijos politikos e, Taivano atžvilgių, tačiau yra ir dvišalių labai tamprių santykių su Taivanu. Komisijos paskelbta statistika rodo, kad tarp ES ir Taivano prekyba išaugo daugiau nei aštuonis kartus per pastaruosius du dešimtmečius. 2017 metais 16 e, prekybos partneris buvo Taivanas ES. Pastaraisiais metais e, Europa buvo labai svarbus Taivano tiesioginių užsienio investicijų šaltinis. Mes kalbame apie aukštųjų technologijų, inovacijos sektoriaus e, apimtis, kur Taivanas yra labai svarbus didelis gamintojas. 137 pasaulio ekonomikų Taivanas užima 15 vietą, tai yra 17 metų rugsėjo duomenis. Nepaisant šių įspūdingų skaičių, ES ir Taivanas nėra pasirašę formalios prekybos sutarties. Nėra taip pat ir formalių vykstančių dėrybų šioje srityje. Mm, nepaisant to, kad Taivanas yra įvairių daugiašalių struktūrų dal, e, e narė, kaip antai PPO prisijungė 2003 metais. 18 metų rugsėjo 12 dieną parlamentas patvirtino e, rezoliuciją dėl ES ir Kinijos santykių, kur mes prašome pradėti dėrybas dėl dvišalio prekybos susitarimo tarp ES ir Taivano. Ir toje pačioje rezoliucijoje parlamentas priminė, kad Komisija ne vieną kartą jau turėjo galimybę pradėti e, dėrybą su Taivanu, bet dėja tokios dėrybos iki šiol praktiškai neprasidėjo. Tad visą tai turint galvoje ir turint galvoje šiandienos klausimų darbo atvarkę, o taip pat ir kalbėtojus, manau, kad išgirsime įvairių aspektų ir galbūt numatysime galimą kelią tolyn. Mes diskusiją suskirstysime į dvi grupės. Pradėsime nuo pirmos grupės. Pirmiausiai kalbėsime apie apie dabartinius ekonominius, santykių, dabartinius ekonominius santykius, apie jų padėtį tarp ES ir Taivano. Kalbės ponas Bert, šio komiteto narys. Jisai kalbės e, taip. Tai apie prekybos santykius, taip pat iš Europos išorės veiksmų e, tarnybos mes turime atstovą, jisai kalbėjęs ponas Manišas ir ponas Linsenas. Uh, kalbės, jis yra vienos Vokietijos įmonės dirbančios Taivanėje ir gaminančios vėjo turbinas atstovas. Jisai kalbės apie savo verslą Taivane. Tad pirmiausiai žodį suteiksiu Peteriu Bjornsui, prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad pakvietėte į šį svarbų klausimą. Dėkoju, kad galiu kalbėti pirmoje diskusijų grupėje. Norėčiau priminti, kokia yra situacija prekybos prasme, bet prieš tai pasakysiu, kad vyriausiai įgaliotinė užsienio klausimams e, sausio 30 dieną kartu su komisaru Stilienidės pasakė, jog es ir toliau vykdys vienos Kinijos politiką, tačiau taip pat priims įsipareigojimus plečiant santykius su Taivanu. Praktiškai tai reiškiama, jog pripažįstama e, vienintelė Kinijos vyriausybė kaip tokia, tačiau tuo pat metu yra išsakomas labai aiškus susidomėjimas tęsti ryšius su Taivanu. Su Taivanu. Ryšiai e, tamprėja įvairiose srityse, daugiau aišku išgirsite daug, iš e, kolegos iš išorės veiksmų tarnybos. Matome, kad dialogas e, darosi vis intensyvesnis, apima vis platesnį spektrą klausimų ir tai yra susiję su įvairiais aspektais, be kita ko aišku, ir su prekyba. Prekybos ryšiai yra labai svarbus abiems pusėms ir tikrai atspindi perspektyvę dinamiką. Mes kalbame apie prekes, apie paslaugas, apie investicijas. Yra prekybos prekėmis deficitas, tačiau mes matome tokį kaip ir perviršį prekyboje paslaugomis ir kalbant apie investicijas. 16 mūsų prekybos partneris yra Taivanas. Apie 50 milijardų eurų per metus yra padaroma apyvartos, tačiau dėja matome, kad 9 milijardai tai yra minusas, kurį patiria um, Europa deficitas, prekybos deficitas. Mes kalbame apie prekybą prekėmis, tai yra 1,7 milijardai, o kai kalbame apie prekybą e, paslaugomis, tai yra 10 milijardų eurų. Tad e, mes matome milžinius, milžiniškus skaičius, kaip antai bendra apyvarta yra padaroma maždaug 60 milijardų per metus, tai buvo 17 metų statistika. E, 2017 metais Europa sudarė 43 procentus investicijų Taivane. JAV doleriais išreiškus tai yra 50 milijardų dolerių. Tuo tarpu Taivanas investuoja tik tai 2 procentus ir yra investavęs ES. Dabar norėčiau susitelkti ties mūsų prekybos darbo atvarkė. Iš tikrųjų vyksta dėrybos su Taivanu. Sukūrėme gerai veikianti konsultacijų mechanizmą. Panašu į tą mechanizmą, kurį taikome su kitais stambiais savo partneriais. Turiu galvoje susitikimus, jų skaičių ir turinį. Įvyksta įvairių konsultacijų per metus dėl prekybos ir neprekybos e, klausimų. Pramonės dialogas vyksta kartą per metus. Keturi techniniai susitikimai vyksta dėl techninių e, prekybos kliūčių per metus. Mes kalbame apie fitosanitarinius e, aspektus, farmacijos pramonės ir kitus aspektus. Taip pat turime ir IPR darbo grupę posėdžiaujančią kartą per metus. Be to įvyksta taip pat ir du metiniai peržiūros susitikimai dėl prekybos ir neprekybos aspektų. Tad mes kalbame apie įvairius verslo skatinimo aspektus, kaip antai teisės aktus, standartus, Tai yra pavyzdžiai, kaip antai standartai kosmetikos srityje, aukštos įtampos e, pramonės srityje. Mes kalbame apie SPS klausimus, taip pat apie intelektinę nuosavybę. Tai yra nepaprastai svarbus klausimai. Nepamirškite, kad Taivanas yra ne vien tik tai įvairių standartizacijos organizacijų narys, O tai yra svarbu, kai mes kalbame apie standartų nustatymą. Be kita ko, tai yra svarbu ir turint galvoje skaitmeninį forumą, o taip pat skaitmeninės ekonomikos e, forumą. Aišku, kad galima būtų labiau išsemti bendradarbiavimo potencialą. Atsinaujinančios energijos šaltiniai tai yra viena iš patraukliausių verslo galimybių Taivane. E, ir Europos įmonės taip pat turėtų nemažų pranašumų, kalbant apie e, jūros vėjo energijos pramonę. Kitas dalykas yra žemės ūkio produkcija iš ES. Mes tampriai bendradarbiaujame su kolegomis iš Taivano, siekdami užtikrinti kad e, įvairių leidimų procedūros dėl mėsos, tai yra keulienos, jautienos, vaisių, daržovių, kad tie leidimai būtų kaip įmanoma greičiau išduoti Taivane. Tačiau kol kas pateiktos paraiškos dėl rinkos prieigos dar nėra iki galo apsvarstytos, tad mes dirbame su Taivanu tam, kad būtų pripažinti ES ekologinės žemdirbystės standartai. Deja, Tik tai nedidelė europinių e, įmonių dalis dalyvauja viešuosiuose e, pirkimuose Taivane ir tam tikrų biudžetinių suvaržymų, suvaržymų terminų prasme, dokumentų pateikimo prasme, o taip pat ir kitos biurokratinės kliūtis sąlygoja tokią situaciją. Dabar dėl to, ką pasakė pirmininkas, dėl faktinių dėrybų, dėl prekybos susitarimų. Taip iš tikrųjų, kaip komisijos komunikate paskeltame 15 metų spalį prekyba visiems nurodyta. Mes esame išdėstę savo pageidavimą ES panagrinėti galimybės investuoti Hongkongė e ir Taivane. Tad, ponė pirmininkė, mes ne vien tik tai paskelbėme, jog pradėsime dėrybas, mes paskelbėme, jog pirmiausiai nagrinėsime dėrybų pradžios galimybės. Tad mes kartu su bičiuliais iš Taivano jau pradėjome galvoti apie tokius konkrečius dėrybų įgaliojimus. Jau pasirodžius 15 metų komunikatui Buvo sukurta tarp es ir Taivano bendroji investicijų grupė 17-18 Ir 19 metais ši grupė susitiko. Daugiau susitikimų įvyks ateityje, siekiant išsiaiškinti savitarpio prekybos, e, savitarpio prekybos politikos kryptis, ypač turint galvoje tendencijas ES dėl mūsų būsimos prekybos politikos dvišalių pagrindų. Aš esu įsitikinęs, sakydamas, jog mes siekiame gilinti prekybos santykius ir ypatingai dabar lauksiu įdomių diskusijų čia šiame komitete. Dėkoju. Ačiū, Piteri. Kristof Manet kalbės dabar. Ačiū, pirmininkė. Man labai malonu dalyvauti šiame, šiuose inta klausimuose dėl ES ir Taivano prekybos ryšių Iš tikrųjų, mūsų prekybos santykiai investi... intensyvėja. Iš tikrųjų, tai nėra pati lengviausia tema, kadangi ji apima labai jautrių aspektų susijusių su Kinijos istorija ir su mūsų santykiais su Kinija. Tai yra klausimas, kuris yra atidžiai stebimas ir Taivanyje, ir Kinijoje. Ir todėl labai reikia kalbėti apdairiai. Mes kalbėdami apie dvišalius santykius turime turėti pirmiausia tų santykių kokybę omenyje. Pirmiausia, mes turėtume suprasti, kokio pobūdžio tie mūsų santykiai prieš įvertinant situaciją. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes savo požiūrį į Taivanį formulavome vadovaudamiesi Kinijos ir Taivanio nusistovėjusiais istoriniais ryšiais. ES globali strategija 16 metais numatė ekonominės diplomatijos stiprinimą ir taip pat saugumo, ES saugumo vaidmens Azijos regione stiprinimą. Taigi šitie saugumo aspektai santykiuose ir stabilumo aspektai yra svarbiausia prielaida stiprinti ekonominius ryšius su um, Azijos regionu ir Ramiojo vandyno, reg, vandyno regiono valstybėmis. Ir dėl tos priežasties mes pradėjome dialogą iš naujo. Labai svarbu ES užtikrinti taiką ir stabilumą, taip pat dialogą tarp Kinijos ir Taivano. Ir labai apgailestauju, kad per parastosios mm, du metus tie ryšiai buvo įšaldyti. Todėl mes norime grįžti prie dialogo, ir skatinti bet kokią iniciatyvą, kuri padėtų stiprinti dialogą ir pasitikėjimą tarp abiejų šalių. Labai, Kinija didina spaudimą Taivanui ir taip pat užkerta Taivaniui galimybės dalyvauti tarptautinėje erdvėje. Tiesiog norėčiau pasakyti štai ką taryba sveikina ES ir Kinijos e, e, politiką ir taip pat siekia, kad su Taivaniu būtų stiprinami tarpusavio ryšiai, kad būtų gerinama valdysena. Dėl investicijų ES yra didžiulis prioritetas stiprinti ekonominius ir finansinius ryšius su Kinijai turint omenyje dėrybą su Kinija, ES neišvengiamai siekia taip pat investicijų stiprinimo su Taivanu. Ir šitas mm, pareiškimas buvo padarytas prieš trejus metus, o sausio 14 Mogerini vardu buvo šitas įsipareigojimas dar kartą pakartotas. Mes ir toliau laikomės politikos, kai pripažįstame vieningą Kiniją, tačiau tuo pačiu siekiame plėtoti glaudesnius santykius su Taivanu įvairiuose srityse. Tai yra ir ES interesų reikalas. Mes e, e, atsižvelgėme į Taivano valdymo struktūras ir taip pat atsižvelgėme į sudėtingus interesus šioje valstybėje. Labai svarbu, kad sistema būtų pagrįsta vertybėmis, kuriomis vadovaujasi ES. Taigi Taivanyje ES atranda daug panašumų ir todėl ES yra suinteresuota palaikyti glaudesnius ryšius, nors ir diplomatiškai nepripažindama Taivano. Todėl labai svarbu ES ir toliau būti Azijos regione demokratijos žmogaus teisių uh, sergitoje. Ir tai yra pagrindas tolesniam bendradarbiavimui su Taivanu. Bendradarbiavimas ir dialogas su Taivanu stiprėja ir mes į tą bendradarbiavimą įtraukėme vis daugiau aspektų. Norėčiau pateikti vieną pavyzdį. Jums yra žinoma, kad Taivanėje žmogaus teisų situacija yra pakankamai palanki, tačiau mes kartojame nekartą savo susirūpinimą dėl e, mirties bausmės. Praėjusiais metais konsultuodamas žmogaus teisų klausimais su Taivanu kėlėme šitą aspektą ir tą darome dar kartą. Ir mes šią konsultacijų praktiką tęsime ir šiais metais sieksime dar kartą priminti, kad žmogaus teisės, verslo teisė yra nevaržoma e, lyčių lygybė, e, LGDB teisės, e, taip pat mirties bausmės atšaukimo klausimas išliks mūsų darbo atvarkėje. Kovo antrąją dieną mes dar kartą pakartosime šios klausimus ir žmogaus teisų konsultacijas tęsime ir vėliau šį pavasarį. Taipėjoje yra prieš 16 metų atidaryta ES verslo e, agentūra ir ji padeda palaikyti santykius su Taivano verslo atstovais. Vyksta e, įvairiausių lygių dialogas prekybos ir ekonomikos klausimais. Taigi labai svarbu užtikrinti mūsų interesų gynimą ir taip pat skatinti mūsų vertybės, užtikrinant palankų mūsų ryš, palankę mūsų ryšių dinamiką tarp ES Taivano ir Taivano ir Kinijos. Mūsų dvišaliai santykiai taip pat didžia dalimi priklausys ir nuo to, kaip plėtosis santykiai taip, tarp Taivano ir Kinijos. Tarptautiniai santykiai nuolat kinta. Ir tai reiškia, kad reikia tiesiogiai įtraukti ir gyventojus, ir taip pat labai svarbu pačiam Taivanui apsispręsti panaudoti taip vadinamas švelniasias galės, kad Taivanas būtų geriau matomas tarptautinėme kontekste. Mes esame e, numatę atverti e, didesnės galimybės Taivanui prekybos rytyje ir atsakyti tam tikrų prekybos trikdžių. Toliau trečiasis kalbėtojas šią temą Bart Linsen, kaip jūs sakėte anksčiau, Enercon direktorius. Prašau. Um, yeah, so Ačiū, aš esu Bart Linsen. E, dirbau ir gyvenau Taivanyje 25 metus. Atskridau šį rytą, todėl dabar ne, nežinau, ar dabar rytas ar popietė. Esu Enerkon įmonės vadovas Taivanėje, tai yra Vokietijos įmonės e, padalinys gaminančios vėjo turbinas. Taip pat esu Europos prekybos rūmų narys Taivanėje. Mano įmonė dirba Taivanėje nuo 2005 metų. Mes pagaminame 223 vėjo turbinas, kurios buvo panaudotos 70 procentų instaliacijų toje šalyje. Mūsų įmonė yra įkūrusi regioninių operacijų, regioninių operacijų valdymo centrą, taip pat yra priežiūros centras E, vėjo energijos panaudojimo galimybės yra didelės, apie 506 megavatai, gigavatai. Ir taip pat kitas svarbus energijos šaltinis tai yra anglis. O vėjo energija sudaro 25 procentus energijos derinio. E, E, visos energijos įmonės yra Taivano valstybės monopoliai. Taivanas yra išsikėlęs e, ambicingus e, atsinaujinančios energijos tikslus ir iki 2025 siekia, kad 50 procentų visos energijos būtų pagaminama atsinaujinančių šaltinių. Taip pat statomos 10 gigavatų vėjo jėgainės. yra dar nemažai e, nemenkų galimybių Europos įmonėms e, toliau plėsti šioje srityje svarbiausias, svarbiausia energijos. Svarbiausia energijos įmonės tai jūro, jūros vėjo energijos įmonės. 2005-aisiais jos buvo 56 GW, o vėliau jau perita prie e, spai, galingesnių turbinų statymo. Vėjo energijos ekspertų Taivanėje nebuvo. Per pastarosius du metus daug Europos ekspertų atėjo ir įsikūrė, atvyko į Taivanį ir įsitvirtino pavyzdžiui, turbinų gamintojai, konsultacinės įmonės, projektų plėtotojai, paslaugų tiekimo įmonės. Tai daugeliu atveju stambiosios Europos įmonės, bet taip pat Europos smulkus ir vidutinis verslas ateina į Taivanį. Iki šiol instaliuotas tik tai dvi jūros vėjo energiją naudojančios jėgainės, kaip e, eksperimentinės 2015-aisiais viskas nevyko labai nuosekliai įgyvendinant projektus, nes leidimų išdavimo procesas vėjo jėgainėms yra sudėtingas, reikia bendrauti su įvairiais e, vyriausybės departamentais, kai kas tapo, kai, kai, kurie veiki, kai kurios įmonės tapo e, staigių taisyklių pasikeitimo aukomis, taip pat e, kovos dėl įtakos tarp valdžios atstovų aukomis. Taip pat keičiasi reikalavimai bei galutinė projekto kaina nėra aiški. Dirbu Taivanėje 15 metų. E, Taivanis yra puikia vieta e, užsimti verslu, teisinė sistema aiški, korupcijos nedaug. Vis dėlto šalyje vis dar vyksta persitvarkymas ir teisinė sistema sudėtinga dėl to, kad leidimų išdavimo sistema yra labai sudėtinga ir užsienio verslo laukia nemažai spastų. E, galiu pakalbėti apie mūsų klientų patirtį Taivanyje, kuomet, pavyzdžiui, pažadėtos, pažadėti tarifai nebuvo patvirtinti. Taip pat teko kai kuriais atvejais perkelti vėjo e, e jūros energijos turbinas, dėl to sako, kad visuomenė buvo to nepatenkinta, bet jokių konsultacijų procesų prieš tai neįvyko jeigu kalbėtume apie konkrečius praktinius projektus, kartais sunkiai sekasi gauti leidimą įsivežti e, įrengimus iš užsienio, nes Taivanas nustato savo reikalavimus, o tai dažnai yra tarptautinių standartų derinys su vietiniais elementais. Ir tai reiškia, kad atsakingas pareigūnas gali gana plačiai interpretuoti juos, išduodamas leidimą ir kartais e, įmonėms, užsienio įmonėms vykdančioms verslą Taivanėje būna nelengva. Kadangi gyvenu Taivanė 25 metus, galiu pasakyti, kad Taivanis yra puikia vieta gyventi, ten tai yra klestinčios demokratijos šalis, atvira užsienio verslui, yra pasirengusi būti atsakinga tarptautinės bendruomenės nare. Mūsų patirtis, panaudojant jūros vėjos energiją, uh, E, būtų tokia. Kartais iškyla kliūčių, kai centrinės ir vietos valdžios nuomonės išsiskiria. Centrinė valdžia pasirengusi plėtoti vėjo energijos projektus, tačiau vietos valdžios atstovai dažnai siekia kitokių tikslų, gyvena kitokią politiką ir projektai išsiskiria dėl vietos politikų kitokios nuomonės. Jeigu atsirastų dvišalių investicijų susitarimas Taivaniai, tai būtų nauja paskata siekti savo tikslų vėjo energijos panaudojime, o Europos įmonės, kurios e, ateitų ir investuotų milijonus, e, turėtų galimybę dirbti tomis pačiamis taisyklėmis, vadovaudamis, kurios jie, joms jau yra pažįstamos Europoje. Tai ypač aktualu Europos smulkiam ir, ir vidutiniam verslui, kuris ateina uh, į šią šalį. Mes, kaip ekonomikos veikėjai, Taivanėje norime išnaudoti galimybes ir tam labiausiai pasitarnautų ES ir Taivano investicijų sutartis, kokios jau yra pasirašytos su kitomis regiono šalimis. Kaip vėjo energijos pramonės veikėjai, manome, kad ES aktualu būtų pasirašyti dvišalį investicijų sutartį su Taivanu. Ačiū. Mes baigiame pirmąjį diskusijų etapą ir pereisime prie klausimų tam, kad e, visi pasisakė galėtų atsakyti. Aš pats, būdamas pirmininku, pasinaudosiu galimybę užduoti klausimus. Pone Linsenai, jūs kalbėjote apie tai, kad e, dirbate Taivane ir norėjau pasiaiškinti vieną dalyką. Jūs sakėte, kad kartais turbinos yra pastatomos ir reikia laukti penkerius metus, kol jos bus prijungtos prie tinklo. Ar taip yra dėl to, dėl to, dėl to kad tarp vietos ir centrinės valdžios yra kažkokia tai e, problema, ar yra kažkoksai tai neobjektivumas e, Europos e, įmonių atžvilgių? Dabar dėl prekybos generalinio direktorato ir išorės veiksmų tarnybos e, pasisakymų. Jų visi kalbėjote apie vienos Kinijos politiką. Aš norėčiau užbėgti už akių antrąją diskusijų, tačiau tai neužkirta kelio pradėti e, dėryboms e, su Taivanu dėl investicijų susitarimo. Aišku, dėl diplomatinių priežasčių mes negalime turėti dviejų, mes turime vieną oficialų susitarimą su Kinija po kovos pertraukėlės mes galėsime apie tai pakalbėti, bet iš esmės dėl diplomatinių priežasčių e, mes, e, mums niekas neužkerta kelio pradėti dėrybas. Ačiū pirmininkė. Manau, kad Taivanas yra mm, demokratiška valstybė, kuri puoselė tas pačias vertybės kaip ir mes ir netiek daug Azijos šalių E, būtų priskirtinos tokioms valstybėms. E, tai yra šalis puoselėjantį rinkos ekonomiką. Šalyje galioja mirties bausmė, apie tai buvo užsiminta. Ir dėja, ta, ta, įstatymai leidžiantis tokią bausmę galioja daugelį šalių, kaip pavyzdžiui, Junktinėse valstijose, kurioje mirties bausmė yra ne tik taikoma, bet ir vykdoma. Manau, kad. Mm bandant sustiprinti jau gerus santykius su Taivanu, e, būtų e, laikytis, siekti laikytis PPO nuostatų ir mm, taip pat siekti investicijų, dvišalės investicijų sutarties pasirašymą. Noriu paklausti, kas bus, jei tokia sutartis bus pasirašyta anksčiau nei su žemyninė Kinija. Tai tikriausiai netaps kliūtimi priekybai. Jeigu bus pradėtos diskusijos šią temą, tai tai būtų svarbus dalykas ir tai leistų dar labiau sustiprinti mūsų priekybinius saitus su Taivanu. Norėčiau išgirsti atsakymą, ar yra kliūčių problemų pradėti tokias diskusijas, ar Kinija vetuotų tokią, tokį žingsnį ir kokia yra bendrai padėtis. Ačiū. Much, miss... Ačiū, ponė Adrukaitinė. To... Ačiū. Ačiū šios diskusijų grupės e, kalbėtojams. Aš norėčiau už, užduoti klausimą ponui Berts. Jūs kalbėjote apie prekybos visiems komunikatą kurį komisija patvirtino 15 metais, kur komisija siūlo nagrinėti galimybės, cituoju, pradėti dėrybas e, su Hongkongu ir Taivanu. Deja, nuo to laiko tarpio nebuvo pasiūlymų pradėti dėrybas ar poveikio vertinimą renkti. Dėl poveikio vertinimo, ar mes galėtumėm jo tikėtis artimiausioje ateityje, ar galime tikėtis, kad e, šis darbas dar įvyks prieš pasibaigiant dabartinės komisijos e, kadencijai, nes tai būtų labai reikšmingas ir svarbus žingsnis e, šią kryptimį. Dėkoju. Ačiū, ponas Felneris. Ačiū. Man atrodo, kad mes visi vertiname ir suprantame, kokie svarbus yra prekybos ryšiai. Norėčiau užduoti keletą klausimų komisijai. Kas labiau priklauso nuo prekybos ryšių, ar Taivanas, ar ES? Kas geriausiai supranta, kas yra pastatyta ant kortos? Ar daugiau rizikuoja ES ar Taivanas? Jeigu Taivanui nekiltų jokia grėsmė, ar komisija sutiktų su tokiu požiūriu. Ačiū toliau, Šonas Kelė. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai džiaugiuosi, kad šiandieną vyksta tokia diskusija, tai yra žingsnis teisinga linkme, nes vien tai, kad ji vyksta, reiškia, jog uh, Mes siekiame pažangos santykiuose su Taivanu. Mano klausimas yra štai koks. Ar mes čia tik tai kalbame apie diplomatinius žingsnius, ar mes esame pasirengę dirbti faktinį darbą, siekdami tamprių ryšių, ryšių prekyboje su Taivanu, nežiūrint į galbūt kietą Kinijos poziciją šio požiūriu. Kaip mes traktuosime Taivaną? Ar nepriklausomai veiksime, ar galbūt leisime surišami rankas ir vadovausimės poziciją artimėse Kinijai. Aš labai atidžiai klausiausi tai, kas buvo pasakyta apie energijos vartojimą, apie iškastinį kūrą, tačiau reikia pasakyti aiškiai, Taivanas juda šalin nuo jų. Mes kalbame apie įvairius susitarimus. Tačiau visa tai pareikalaus atitinkamai laiko, reikės dalykinių žinių. O dėl planavimo ir sunkumų yra įvairių pavyzdžių, įvairių vietų Europoje, kur verslas turėjo sustabdyti savo veiklą dėl, pavyzdžiui, valstybių, kurios norėjo apsaugoti savo pačių investicijas kartais dėl to, kad e, pernelik liberaliai buvo taikomas planavimo nuostatos, dėl ribotų dalykinių žinių. Bet visada galima ieškoti išeities. Ir šiandienos svarbi žinia yra tokia. Šiandienos seminare ji yra ta, kad esame pasirengę norime ir siekiame, kaip įmanoma, tampresnių prekybos ryšių su Taivanu ir dirbsime šią linkmę ateityje. Dėkuoju. Dėkuoju. Ačiū. Norėčiau paklausti komisijos atstovo ir išorės veiksmų atstovo, ar Kinė kaip nors kišasi į šios procesus. Pavyzdžiui, mes žinome, kad oro E, bendrovių skrydžiams yra daigoma e, tam tikros kliūtis, kad oro bendrovių lainerė nesileistų e, Taivanėje. Todėl galbūt išorės veiksmų tarnybai reikėtų pagalvoti apie tiesioginius kontaktus Pirmiausia, suteiksiu žodžiui Piteriui, paskui Linsen. Aš žinau, kad Piteris yra labai uždas žmogus, jis turi išvykti, jis yra atsakingas už darybą su Naujaja Zelandija. Taigi, jis turės išeiti, bet žinoma, jį pavaduos kiti kolegos. Piterį. Ačiū. Kolega Kristofas papildys politiniais aspektais Norėčiau padėkoti už klausimus, uždėmesį parodytą šiai temai. Kai kurie klausimai yra susiję su Kinijos galimu kišimusi į šios procesus ir kokios pozicijos mes laikome, laikomės. Praėjusį gruodžio mėnesį Kinija prieimė oficialų politikos dokumentą praėjusiu metu gruodžio mėnesį ir jame sakoma, kad ES neturėtų tiesiogiai siekti prekybinių ryšių su Taivanu. O mes manome, kad apsispręsiu turime mes patys - komisija, taryba ir parlamentas. Aš manau, kad tai neužkerta kelio mums dėrėtis su Taivanu tiesiogiai. prieš keletą metų buvo paskelbtas komunikatas ir neaišku, kodėl nebuvo atliktas poveikio vertinimas, kodėl nepradėtos darybos, mes vis dar aiškiname situaciją. Žinoma, prieš darybas reikalingi įgaliojimai, komisijai. Komisija turėtų būti atlikusi poveikio vertinimą ir žinoma, kolegija turės priimti sprendimą atsižvelgdama įvairiausius faktorius į tai, kokios sutarties siekiame, ar mes norime e, e lyga reikšmio susitarimo su Taivanu. Taigi, tiesiog reikia įvertinti mūsų lūkesčius. Aš jau sakiau, jog tai yra labai svarbu turint omenyje e, mūsų trejų metų apmąstymus apie mūsų ateities investicijos politiką, investicijų politiką kitose valstybėse, bet to reikėtų 17 metų gegužės mėnesio teismas sprendimą priimti domin dėl mūsų priekybos investicijos sutarčių e, ateities sandaros. Taigi, ES lygmenių reikėtų įgyvendinti šito komunikato nuostatas. Manyčiau, kad jos bus įgyvendinamos, kai bus tvirtinamas susitarimas su Singapūru. Ir aš manyčiau, kad mes galėsime sukurti naują prekybos ir investicijų uh, sąrangą ateičiai Taip pat tarptautinis investicinių ginčių sprendimo e, mechanizmas. Labai svarbu, kad jis būtų suderintas su ES teisė. Be to, reikia atsižvelgti ir į pažangą dėrybose dėl investicijų apsaugos su Kinija. Bet to reikia atsižvelgti ir taip pat į kitus su prekyba susijusius aspektus. Aš neturiu daug ką pridurti, tiesiog pakartosiu, kad vienos kin, vieningos Kinijos politikos laikymasis neužkerta kelio uh, galvoti apie tiesioginius e, prekybos kontaktus su Taivanu. Mūsų strateginis dokumentas buvo paminėtas, jame yra kalbama apie strategiją santykiuose su Kinija ir žinoma strategiją nusatant mūsų tarpusavio santykius. Dėl iš ankstinio nusistatymo vietos bendrovių atžvilgių. Aš niekada to nepastebėjau, kadangi man susidarė įspūdis, jog rinka yra atvira visiems. Tas vėlavimas, kurį aš minėjau, yra susijęs su leidimų išdavimų procedūrų trukme, galbūt netgi su vietos politikų veiksmais, o ne centrinės vyriausybės veiksmais. Kai kada užsienio bendrovės E, susiduria su sunkumais, kai jos patenka į verslo sritį, kurią kūruoja valstybė. Ir tada, susidūrus su vietos bendrovėmis, visada yra mm, nulemama vietos bendrovių naudai. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau dėl to, kad uh, paprašiau žodžio. Norėčiau prisijungti prie kai kurių užduotų klausimų, kuriuos uždavė kolegos. Mane ypač sudomino komisijos atstovo atsakymas nes ponia Andrikienė ir ponas Kelis suformulavo labai konkrečius klausimus dėl darbų tvarkaraščio. Be abejonės, kaip konstatuota komisijos komunikate, priekyba visiems buvo numatyta in, pa, pasirašyti investicijų sutartį su Taivanu. Ir man atrodo, kad Kinija. Uh, su, su, kuri pasirašiusi su daugybė šalių prekybos sutartis, mes savo ruoštų tikriausiai e, turėtume ir laikytis tų įsipareigojimų, kur, kuriuos prisėmėme, e, paskelbė tą komunikatą. Jau e, vertinimo etapas praėjo, praėjo penkeri metai ir Europa praras tam tikrą pasitikėjimą, prestižą, jeigu niekas nevyks. Manau, kad reikia prašyti įgaliojimų tai daryti. Žinome, kiek truko dėrybos <clears throat> su Kanada dėl sutarties - septynerius metus, taip pat su Merkosūru procesas užtruko 20 metų. Manau, kad e, jeigu yra objektyvios sąlygos ir galimybės, reikia prisiminti duotus pažadus. Kaip buvo pažymėta čia, Taivanas yra demokratiška valstybė ir taip pat yra dalykų, kurie man nepatinka toje šalyje, pavyzdžiui, mirties bausmė, bet tai yra aktyvus ES partneris ir, ponė pirmininkė, bent jau kiek aš girdžiu, ką sako kolegos, atėjo laikas eiti priekin, nes tai tikrai nenaudinga ES, kad taip ats nes atsargiai, labai atsargiai bandome įvertinti visus likties nežinomuosius, tačiau tikrai turime elgtis mm, ryštingai, atsargiai, protingai. Bet e, komisija sėkm, gyvendina sėkmingą politiką kitais atvejais, pavyzdžiui, e, galiu paminėti priekybos ir investicijų sutartį su JAF ir kaip tenai dirbome. E, Manau, kad turime laikytis tų prioritetų, kuriuos patys savo išsikeliame. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kolega Salafrankai. Ar komisijos ar išorės veiksmų tarnyba turėtų ką nors pridurti? Aš manau, kad jūs pakankamai išsamei pakomentavote šitą aspektą. Taigi antra mūsų klausimų dalis ES ir Taivano prekybos ryšių stiprinimas e, pasirašant dvišalį investicijų apsaugos susitarimą. Taivano ekonominių reikalų ministerijos atstovas yra Jenny Jangas, taip pat Europi, Taiva, Europos uh, prekybos rūmų atstovybės Taivanėje atstovas Huglund ir Šio Huai Vy, tai yra Taipėjo Sinika akademijos profesorius. Taigi dėkoju, kad jūs iš Taipėjaus atvykote į Bruselį ir sutikote su mumis pasikalbėti. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė pirmininkė už mums sutiktą uh, galimybę dalyvauti šiuose viešuosiuose klausime. Mano pasisakymė svarbiausia kalbėsiu apie priekybas ir investiciją, tai ap, ap, apie tai, kodėl ES ir Taivano ryšius reikia stiprinti. Apie priekybą nereikia kartoti to, ką, ką tik pasakė Piteris, bet noriu pabrėžti keletą dalykų. ES yra didžiausias Taivano priekybos partneris ir priekybos apimtis su 2005 metais sudarė 52 milijardus eurų. Tai yra per pastaruosius dešimtį metų pasiektas aukščiausias taškas. Ir mes palaikome aktyvių dialogą, kad išspręstume abiem pusėms rūpimus klausimus, ypač sanitarijos ir fitnosanitarijos klausimus, taip pat keulienos, jautienos ir vištienos sektorius svarstome. Noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad per pastaruosius 2000 metais iš Ispanijos atsis, atsisiuntėme didžiulį kiekį keulienos, e, apie 50 procentų visos įvežamos keulienos. Taip pat daug mėsos išsivežėme iš Italijos. Pavyzdžiui, Panama leidžia eksportuoti į Taivaną prosčiuto krūdo čia kaip pavyzdys. 2015 apie pramoninį dialogą. Es ir Taivanas pradėjo kasmetinius pramoninio pram, dialogo renginius, kur kalbame apie e, gamybos, perdirbimo technologijų klausimus. Ir buvo kalbėta taip pat apie bendradarbiavimą kitose sritise. Tai labai svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms iš abiejų šalių. Uh, kad e, ateityje bendradarbiavimas plėstusi. Kitas šio dialogo susitikimas vyks šiais metais Briuselėje, birželio mėnesį. Investicijos. ES investicijos Taivanėje yra labai didelės. ES yra didžiausia užsienio investuotoja Taivanėje. Ir e, investicijos sudaro 45 milijardus eurų iki šiandien tai sudaro 35 procentus visų užsienio investicijų Taivanėje. Be to, Taivanėje 2000, iki 2025-ųjų suplanuota e, pastatyti nemažai jūros vėjo energijos jėgainių, kurių bendras e, pajėgumas būtų beveik 5 gigavatų. Bendros investicijos Iki šiol į šią sritį buvo 15 milijardų eurų. E, jeigu įvertintume Taivano investicijas ES, iki 2015, 2015 jos sudarė 7 milijardus eurų. Nežiūrinti tai, manau, kad statistiniai duomenys neatspindi tikrosios Taivano investicijų ES padėties, nes nemažai Taivano įmonių dirba, e, vysto veiklą Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos e, Azijos tyrimų instituto paskelbtos apžvalgos atskleidė, kad 2008, nuo 2008 iki 2016 metų Taivano įmonė sukūrė 60 tūkstančių darbo vietų Europos Sąjungoje ir įnešė ženklį ekonominį indėlį į Europos Sąjungos šalių ekonomiką noriu čia pakomentuoti tarptautinę prekybos dinamiką, pakalbėti apie JAV ir Kinijos besikeičiantį vaidmenį ir pasaulinę verčių grandinę. ES rinka tampa patrauklia e, vieta užsienio investicijoms. Pavyzdžiui, dviračių, mašinų, e, įrenginių sritise Europos parlamentas yra prieimęs tris rezoliucijas, kuriuose paremė ES ir Taivano santykius. Mes labai remiame šią Europos parlamento paramą. Nuo 2017, kaip Piteris minėjo, buvo įkurta darbo grupė, kuri posėdžiauja, kuri, kurios posėdžiai vyko penkis kartus. Aš pati esu e, tos grupės ko pirmininkė, mes svarstom įvairiausias temas, tie renginiai yra labai naudingi Mes kalbame apie galimą ateities pažangą, apie invest, galimas dėrybas dėl investicijų. Svarsėme ir mūsų dėrybas e, su Indija, važiuoju, ir Filipinais. Taip pat svarstėme um, Europos inicijuojamą investuotojo ir um, šalies ginčių sprendimo sistemą. Noriu pa, pa, pa, akcentuoti, kodėl taip reikia dvišalės ES ir Taivano investicijų sutarties. Man atrodo, kad tai būtų, pap, atneštų papildomas garantijas investuotojams. Investicijų sutartis paprastai apima investicijas, jų sklaidą ir apsaugą. Tai užtikrina investicinės aplinkos prognozajamumą, taip pat suponuoja tam tikrą ginčių dėl investicijų sprendimo sistemą, kaip pirmininkas ką minėjo kalbėdamas posėdžio pradžioje. ES ir Taivanas nepalaiko glaudžių diplomatinių santykių, todėl mums svarbu būtų sukurti teisinę aplinką palankę investicijoms. Ir Kristoferis kalbėjo apie tai, kad ES ir Taivanas yra panašios valstybės. E, jos puoselė tas pačias pamatinės vertybės - demokratiją, įstatymo viršenybę ir žmogaus teisės. Taivanas yra patikima ES partnerė. Apie priekybą ES ir Taivanas yra pasirengę e, puoselėti daugia šalę priekybos sistemą, e, siekti laisvos ekonomikos plėtros, laikytis bendrų vertybių. Ir kalbant apie tai, Mes norime, norime ne tik tvirtinti e, prekybos partnerystę, bet norime laikytis visų tarptautinių standartų. Mes esame kai kurių organiz... svarbių tarptautinių organizacijų nariai, tokių kaip Junktinės tautos. Užbaigdama noriu dar kartą pasakyti, kad ES ir Taivano dvišalių investicijų sutartis yra Būtų tikrai naudinga dabar, kuomet daugelis Europos įmonių investuoja Taivanyje į jūros vėjo energijos sektorių. Taivanas, e, Taivano ir ES e dvišalių investicijų sutartys ne tik sutvirtintų mūsų santykius, bet taip pat dar labiau pagilintų ES sąsajas su Azijos regionu. Noriu padėkoti parlamentui už paramą ES ir Taivano dvišalių investicijų sutarčiai ir esu visiškai įsitikinusi, kad galiu tikėtis jūsų paramos ateityje. Ačiū pirmininkai. Uh, now... Labai Jums ačiū. Dabar žodį suteiksiu Fredžiui Hugl, kuris yra Europos prekybos rūmų Taivane generalinis direktorius. Uh, Ačiū pirmininkė už kvietimą, ačiū už galimybę šiandieną sakyti kalbą. Aš atstovauju Europos prekybos rūmams Taivane, ECCT, ir tai yra pagrindinė organizacija atstovaujanti Europos verslui Taivane. Mes e, vienėjame 400 įmonių ir maždaug 900 individualių narių. Kaip jau kalbėjo kiti kalbėtojai, Europa yra mm, labai didelis investuotojas Taivane. 64 procentus tiesioginių užsienio investicijų sudaro Europos investicijos. Vien tik tai jūros vėjo energijos pramonė pastaraisiais metais pritraukė 17 milijardų eurų JAV dolerių. Šis investicijas reikia apsaugoti nuo besikeičiančios geopolitinės aplinkos ir dėl to ECCT pritarė dvišaliams investicijų susitarimams. Tokie susitarimai yra svarbus tam, kad būtų užtikrintos jau įgyvendintos investicijos ir tam, kad investicijų aplinka būtų dar patrauklesnė tiek Europai, tiek ir Taivanui. Dauguma investicijų pasireiškia jungtinėmis įmonėmis ar partnerystėmis tarp Taivano ir Europos. Mes e, taip pat investuojame į įvairias sudėtingų tiekimo grandinių dalis. Tad labai svarbu apsaugoti investuotojus ir ne vien tik tai Europos investuotojus, bet ir jų partnerius, klientus, o taip pat ir tiekėjus įvairiose valstybėse. Taivanas e, e, ilgą laiką buvo labai svarbus pagrindas investuoti Azijoje daugeliu Europos šalių. E, Taivane yra gera infrastruktūra, e, išsilavinę žmonės ir kalbant apie gyvenimo kokybę, Taivanas iš tikrųjų yra sąrašo viršuje. Tačiau istoriškai Taivanas labiau linksta į JAV. Daugelis Taivano žmonių ten mokosi. Ir mes kalbame apie atitinkamas kliūtis, su kuriomis taivaniečiai susiduria investuodami Europoje. Tai yra darbo teisės įstatymai, profsąjungos, kalba, kultūra ir kiti aspektai. Tik tai 13 valstybių narių yra sudariusių e, dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis su Taivanu. E, pastaraisiais 30 metų Taivanas vis labiau e, šliejosi per tarptautinių standartų ir gerosios e, praktikos ir ši e, tendencija tęsiasi. Tačiau mes matome, jog e, yra tam tikrų skirtumų lyginant su tarptautiniais standartais. Tad mes paskelbėme vadinamąją TEM, tai yra rekomendacija susijusias su prekybos gerinimo priemonėmis. 8 ir 12 metais esame paskelbę šias ataskaitas ir e, tuo pat metu mes galvojame, jog reikėtų tokio esminio prekybos susidarimo, kuriuo būtų reaguojama į tarifinės ir netarifinės prekybos kliūtis. Taip pat e, nuo pirmosios mūsų ataskaitos mes nuo pat pradžių nuosekliai pasisakėme už tokį susitarimą, kuriuo būtų sustiprintas ES e ir Taivano investicijų susitarimas e, ir kad šiame susitarime būtų kalbama apie prekybos ryšius, o taip pat ir sprendžiami klausimai susijęs su netarifinėmis kliūtimis. Tad mums dvišalės investicijų susitarimas yra galimybė sustiprinti ryšius O taip pat tai, aišku, suteiktų daugiau uh, užtikrintumo tiek Europai, tiek ir uh, investuotojams iš Taivano. Mes kalbame ne vien tik tai už tai, kad bus sukurta daugiau teisinių garantijų, bet mes kalbame apie tai, kad tai bus tam tikra prasme ir pasitikėjimo kūrimo e, priemonė. Uh, Mes taip pat e, galvojame, kad dvišalių investicijų susitarimu reikėtų spręsti tokias problemas kaip e, rinkos prieigos, o taip pat ir prekybos kliūčių problemos. Nes tai leis prisidėti prie ūkio augimo ir sukurti e, darbo vietų be kitako Europoje. Kalbant apie Kanados ir Singapūro susitarimus, svarbu turėti galvoje susitarimo nuostatą susijusią su investicijomis ir rinkos prieiga, o taip pat ir garantiją susijusią su vienodu požiūriu. Tad Mes nematome tiesioginės rizikos dėl tiesioginio ar netiesioginio žemės ar gamybos priemonių nusavinimo, tačiau labai svarbu, kad taip kaip ir CETOje ir susitarime tarp ES ir Singapūro tokios nuostatos būtų numatytos. Kitas aspektas, kuris būtų naudingas, tai yra nuostatos susijusios su ginčių sprendimu, ypač kai mes kalbame apie tarpininkavimo procedūras kai sprendžiami ginčiai tarp investuotojų ir kitų šalių. Tačiau taip pat reikėtų ir procedūrų arbitražui, kad būtų numatytos nuostatos dėl arbitražo teisėjų elgesio kodekso, tarpininkų elgesio ir kad būtų užtikrintas teismų nepriklausomumas šiuo požiūriu. E, be to labai svarbu būtų numatyti ir atitinkamas nuostatas dėl tokių teismų išlaidų padengimo klausimo, o taip pat ir sprendimų vykdymo užtikrinimo. Kitas svarbus dalykas yra nediskriminacinė praktika. Tad savo e, ataskaitose mes kalbame e, be kitako ir apie tai, kad turi būti sudaroma prieiga Europos produkcijai. Kalbu apie rinkos prieigą ir apie SPS klausimus. Mes kalbame apie įvairias e, mėsos rušis, apie e, vaisius ir daržovės, e, kurios negali būti interp... importuojamos iš ES į Taivaną dėl labai sudėtingų leidimų procedūrų Taivane. Kaip antai um, galvojant apie, pavyzdžiui, leidimo išdavimą eksportuoti E, iš Junktinės karalystės e, keulieną. Nuo 2004 iki 2018 metų, 14 metų truko leidimo išdavimo procesas. Kai kalbame apie jautieną iš Italijos, paraiška eksportuoti Italijos jautieną buvo užpildyta pirmais metais ir iki šiol dar nagrinėjama. Tai yra jau procesas trunka daugiau nei 18 metų. Tad mes kalbame apie tokias kliūtis, kurios turėtų būti pašalintos. Kitas dalykas yra automobilių gamybos pramonė. Yra įvairiausių nuo nuostatų, pagal kurias yra e, e, reikalaujama dvigubų testų, o taip pat ir įvairių dokumentų užpildymo. Mes matome, kad e, galimybės atlikti tyrimus užsienio laboratorijose yra ribotos ir mes galvotumėm, kad investicijų galimybės yra šioje srityje. Kitas dalykas yra vadinamasis klausimas susijęs su vėjo energijos tiekimu ir lokalizavimo klausimais. Mes kalbame šiame kontekste apie viešuosius pirkimus, kurie galėtų vykti tiek kinų, tiek ir anglų kalba. Tad mes, Europos verslo atstovai, galvojame, kad BIA galėtų būti individualiai suformuluotas siekiant e, atliepti mūsų poreikiams. E, tai yra mūsų Europos verslo poreikiams. O kokias galimybės atsivertų Europoje? Mes matome, kad e, nuo praėjusio šimtmečio paskutinio dešimtmečio investicijos augo nuo šeštųjų metų 10 milijardų dolerių per metus yra investuojama, o nuo 12 metų investicijos per metus viršijo 20 milijardų dolerių. Tačiau e, labai nedaug pinigų šių Taivano investicijų pasiekia ES. Ir Vien jau šie skaičiai reiškia, kad verta būtų pasirašyti dvišalį investicijų sustarimą. Kitas dalykas yra tai, kad toksai BIA e, leistų Europai atsidurti Taivano investicijų radare. Europoje yra didelis nedarbo lygis. Tuo tarpu Taivane trūksta darbo jėgos, tiek kvalifikuotas, tiek nekvalifikuotas. Tas tad, e, dvišalių investicijų išaugimas leistų taip pat ne vien tik tai padidinti turimas žinias, bet taip pat ir jomis keistis. Tad e, dvišalis susitarimas e, siūlo daug galimybių ES e, tiek Europos verslui, o tiek ir Taivanui. Mes ne vien tik tai gautumėm naujos rinkos prieigos, bet galėtumėm išspręsti ir įvairias problemas ir turėti naują įrankį, pavyzdžiui, tokiuose srityse kaip antai e, dirbtinis intelektas, biomedicina ar žiedinė ekonomika. E, Tad galvojame, jog subrendo laikas žengti šį žingsnį, ypač turint galvoje besikeičiančią geopolitinę aplinką. Ir galiausiai mm, vienas didžiausių lūkesčių yra apskritai ta švelnioji vadinamoji gale, kurią suteiktų toksai susitarimas. Ir aišku, kad tai neapsiribotų vien tik tai žodžiais ir nuostatomis tekste. Tad mes galvojame, kad toksai susitarimas būtų labai svarbus, turint galvoje ilgalaikių ryšių kūrimą su Taivanu. Dėkoju. Ačiū. Dabar kalbės profesorius Vu. Aš esu teisininkas, aš Aš dirbu Amerikos ir Europos institute. Kaip Europoje išsilavinęs teisininkas norėčiau iškelti klausimą. Kodėl ES ir Taivano prekybos ryšiai nėra institucionalizuoti? Kodėl ES kuri e, e, turi daugybę e, galimybių, renkasi Taivaną, nori konsultacijų su Taivanu vietoj to, kad pasirinktų kitas valstybės. Toks klausimas kyla man. norėčiau atkreipti dėmesį į ES sutartį dėl veikimo, 22 straipsnį. Kylančios demokratijos valstybės Azijos regione yra ta kryptis, su kuria yra kuria siūlome bendradarbiauti ES pagal ES sutartį dėl jos veikimą. Todėl ES buvimas Azijoje yra neatsitiktinis dalykas. Aš siūlau konkrečią strategiją stiprinant ES ir Taivanio ryšius. Visų pirma, laisvos prekybos susitarimai, investicijų e, apsaugos susitarimai ir taip pat e, susitarimai, kuriais yra sutelkiamas dėmesys į ekonomikos raidą. Taigi yra pakankamai daug tokių gerų pavyzdžių pasirašant laisvos prekybos sutartis. Iš tikrųjų labai svarbi politinė valia, sprendžiant šitą klausimą. Investicijų apsaugos sutartis taip pat yra vienas iš to bendradarbiavimo stikrinimo variantų. Nors e, Taivanas e, siekė didelius lūkesčius su įvairiomis Europos parlamento rezoliucijos Taivano atžvilgiu. Vis dėlto dar nepasistumėta į priekį mūsų prekybos darybose. Todėl labai svarbu pradėti šios procesus, svarbu komisijai suteikti darybinės įgaliojimus ir suteikus tokius įgaliojimus ne tik tai būtų duotas paskatas ES ir Taivano dėryboms, tačiau kartu paspartėtų ir ES ir Kinijos investicijų apsaugos dėrybos. Norėčiau pakartoti, kad poveikio vertinimas turi būti atliktas nedelsiant Tai būtų naudinga ne tik ES, bet ir jos partneriams, kitoms suinteresuotoms šalims. Kadangi mm, mm, Taivanas nėra tarptautinio investicinių ginčių sprendimo mechanizmo e, dalyvis, labai svarbu spręsti E, investicijų apsaugos klausimus, pavyzdžiui, ypač kai investuojama Taivanį ne į e, vėjo jėgainių sistemas. Taigi reikėtų neapsiriboti vien to, reikėtų pabandyti apriepti prekybą, taip pat su prekyba susijusias paslaugas, laisvos prekybos sutartis reiškia, kad ES turėtų tiesiog galbūt duoti pradžią, galbūt pirmiausia pasirašyti sutartys su Kinija ir tuo pačiu dėrėti su Taivanu. Ir pasaulinėje prekyboje organizacijoje, kur dėryboms yra teikiama e, pirmenybė, vis dėlto derintis tarp ES ir Taivano. Nereikėtų laukti, kol bus susitarta tarp ES ir Kinijos. Netgi turint tą bendrą kontekstą, reikėtų ES siekti, kad šiame kontekste šiuose darybose nenukentėtų Taivano piliečių interesai. Ir trečioji strategija tai yra e, bendras požiūris į bendradarbiavimą. Bendradarbiavimas turėtų remtis susitarimais, sutartimis ir gerinant e, investicinę aplinką Taip pat reikėtų apimti ir duomenų, bendradarbiavimo duomenų apsaugos srityje aspektą. Kalbant apie bendradarbiavimą reguliavimo, teisinio reguliavimo srityje. Ko gero reikėtų pasitelkti pagalbant ES ir Japonijos sutarties atitinkamas nuostatas iš Taivano yra reikalaujama, kad būtų sukurta palanki ir skaidri verslo investicijų aplinka. Tai yra labai svarbus aspektas ES įmonėms, todėl šis bendradarbiavimas yra esminis. Tarp Europos, Europos su Australija, Naujaja e, Zelandija yra pasirašusi panašias sutartis. Ir šiuose sutartyje yra kalbama apie priekybą gyvūnų kilmės gaminiais. Lab, žinoma, e, eksportuojanti šalis turi įrodyti, kad uh, yra laikomėsi fitosanitarijos reikalavimų, kad yra numatytos atitinkamos darbo sąlygos darbuotojams ir kad laikomasi geros gamybos praktikos. Turint omenyje sustarimus su Australija ir Kanada, būtų galima e, pasitelkti šitą sutartis kaip pavyzdžius, galvojant apie sutartį su Taivanu. Labai svarbu į šitą sutartis įtraukti ir nuostatas dėl duomenų perdavimo ir apsaugos, kadangi duomenų apsauga Taivanį, Taivane yra e, panašaus lygio kaip Europos Sąjungoje. Taigi šalia tų sutarčių galima bendradarbiauti ir kitais būdais ekonominėje e, srityje įvairiose srityse. Pavyzdžiui, galima steigti privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės Europos e, ekonominių e, ryšių susitikimo kontekste taip pat galima spręsti įvairius kitus klausimus. Labai svarbu sustiprinti mūsų ryšius, ekonominį bendradarbiavimą ir šiame bendradarbiavime dialoge reikėtų e, kreipti dėmesį į abiem pusėms svarbes e, sritis, tai yra energetika, e, inovacijas, modernes technologijas, atsinaujinančius energijos šaltinius. Labai svarbu ir verslo atstovams numatyti pasirinkimo laisvę. Tačiau tokie susitikimai neturėtų pasibaigti tik tai pokalbiais, reikia siekti apčiuopiamos pažangos. Ir labai svarbu, kad būtų vadovavimas požiūriu, kai yra tiesiog stengiamasi iške, išspręsti problemas. Pavyzdžiui, kuriant privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės, suteikiant galimybės įmonėms išreikšti nuomonę šių dialogų metu. Ir taip pat siekti, kad Taivano investicinė aplinka būtų kuo palankesnė. Baigiu savo pasisakymą ir dėkoju už kvietimą. Ačiū. Išklausėme pasisakymų, dabar galimybė kolegoms pasisakyti, užduoti klausimus ir išgirsti atsakymus. Aš pats gal pradėsiu ir turiu keletą klausimų. Būtų įdomu išgirsti apie Taivano patirtį įgyvendinant dabar jūsų jau pasirašytus laisvos prekybos susitarimus, kaip sekasi plėsti prekybą su, su šalimis, su kuriomis pasirašytos sutartys, koks buvo tų sutarčių poveikis dėl ISDS ginčių sprendimo mechanizmo, kuris buvo paminėtas šio parlamento nuomonė, o nors ponas Fielneris čia esantis laikosi kitos nuomonės, e, parlamentas pirmenybę teikė AICIS sistemai ir mano, kad tai yra šio laikinis e, investicinių ginčių sprendimo procesas. Bet taip pat nuo daugia dvišalės mm, sistemos siūlytume perti prie daugia šalės e, tokios ginčių sprendimo sistemos pasirašant sutartį su Taivanu. E, Kristoferis anksčiau uždavė klausimą apie tai, e, kaip Jūs manote, kokia, kokia bus Kinijos liaudės Respublikos reakcija, jeigu na, Jūs geriau pažįstate Kinija, kaip Kinija reaguotų, kokio tap, kaip pasakys tuos poziciją ES atžvilgiu, jeigu pasirašytume sutartį su jumis. O dabar galimybė kolegoms. Prašau, Kristoferi. Tikiuosi, kad ne, neužbėgau tau už akių. Galbūt aš galiu pratesti ir jūsų užduotų klausimų pagrindų kai ką pasakyti. Kartais reikia užduoti klausimus, nors žinai dalį atsakymo, kad tiesiog išgirstum kai ką garsiai. Pasirašėme laisvos prekybos sutartį su Japonija, su Koreja, pietų vis daugiau, tačiau pasirašome su kaiminėmis regiono šalimis. Tai tikrai yra prekybos iškraipimas. Jeigu būčiau ekonomistas ir bantis Taivanėje, mane tikrai tai neramintų. Ir aš nesijaučiu dėl to gerai, nemanau, kad tai yra teisinga, atsižvelgiant į gamybos pobūdį ir pasiskirstimą regione. Prekybos rūmų atstovas, e, minėdamas problemas ir kliūtis, e, paminėjo dalykus, kuriuos paprastai išsprendžiame investicijų sutartimi. Būtent todėl esame čia, būtent todėl dirba mūsų komitetas. Nes, kaip žinote, nuo seniausių laikų mes dvišalių investicijų sutartis e, ir panaudojame tokių klausimų aptarimui. Mūsų draugai yra labai atidus kitų e, mūsų e, keliamiems klausimams, mūsų rūpešiams, mūsų problemams. Noriu žodį klausimą. Kalbame apie investicijų sutartį, o ne laisvos prekybos sutartį, nes jūs suprantate, uh, kokioje padėtyje esame mes, dėl to apie tai kalbame, ar jums labiau rūpi aktualesnis dalykas di didelio kaimyno veiksnys. Aš esu įstikinęs, kad mes esame didžiausia pasaulio ekonominė erdvė ir galime patys spręsti, kas mums labiausiai tinka, žinodami, kas, kas yra gerai, kas blogai ir suvokdami, e, kokios pasiekmes grėsia vis dėlto aš nenorėčiau pradėti dėrybų su šalimi, kuri yra saistoma trečios šalies. Taigi, to, kalbame apie dvišalę investicijų sutartį. Dėl, to, dėl, dėl mūsų, dėl to, kad tai mums palankiau, o dėl to, kad tai palankiau yra didžiajam kaimynui. Panas Francis, ačiū pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą poniai Džen Jang. Mane šiek tiek nustebino tai, kad ponas Hoklung kalbėjo apie kai kuriuos aspektus, kad užtruko taip ilgai kai, kai, kai, kai kurių įmonių, Europos įmonių situacijos išsprendimas, Europos įmonių problemų išsprendimas ir kokia dabar yra situacija, norėčiau paklausti. Norėčiau taip pat pasidomėti, kokios yra galimybės e, iš Taivaniui daugiau investuoti Europos Sąjungoje dabar. Dar vienas klausimas, kuriam galėtume skirti labai daug laiko, bet kurį trumpai apibendrinsiu. Kokie yra dabartiniai ta, Taivano ir žemynės Kinijos santykiai? Ir ponui Čengvei turiu klausimą. Noriu pasakyti jums, kad aš sutinku su mintimi, kad reikia pradėti dėrybas tarsi paisant ir žemynės Kinijos nuomonės. Vis dėlto žemynė Kinija nėra demokratinė valstybė, Taivanas yra demokratinė valstybė. Kinijoje nėra rinkos ekonomikos, o Taivane yra. Todėl man atrodo labai neteisinga tai, kad esant tokioms aplinkybėms mm, esame įstrigę, susidurėme su kliūtimis ir negalime pradėti dialogo su Taivanu. Manau, kad mums neturėtų rūpėti, ką Kinija, kaip Kinelks ir ką įmanys. Manau, kad tai visi užduoti klausimą po to, kai visi pasisakys, paprašysiu ponios Andrikienės apibendrinti viską, bet dabar galbūt kalbėtojai tą pačią tvarką galėtų atsakyti ponė Jang. Arba kaip pradėkime nuo paskutinio kalbėtojo. Atvirkštinė tvarka, prašau. Atsiprašau, ponė pirmininkė, aš nesupratau kuri klausimo dalis buvo skirta man. Jeigu manote, kad jums nebuvo užduota klausimų, tai galite praleisti. Puiku. Profesoriu Vud, prašau. Um, again, I pre actually I present, I'm trailer. Aš, kaip jau sakiau, esu teisininkas ir kaip teisininkas paprastai pasirengiu keliems galėmiams scenarijams. Aš savo do dokumente juos ir aptariau. E, dvišalės priekybos sutartis, bendradarbiavimas, e, sanitariniais ir, ir fitosanitarijais klausimais, taip pat bendro duomenų apsaugos teisės akto klausimais. Žinoma, ambicingiausias variantas būtų laisvos prekybos sutarties pasirašymas tas scenarius, bet tai gali funkcionuoti lygia greta greta. E, dvišalių investicijų sutartis gali egzistuoti šalia laisvos prekybos sutarties, ša, šalia kita vertus. E, sprendimų apimančių tam tikrus sektorius, sprendimų skirtų konkretiems klausimams. Jūsų, jūs užduotėte klausimą mes, kaip mes teisininkai, e, bandome subalansuoti ambicijas, siekius ir galimybes įgyvendinti tas, tuos siekius. Todėl aš ir pristačiau skirt, keletą skirtingų požiūrių savo pasisakymę ir paaiškinau, kodėl e, situacija yra būtent tokia, kokia ji yra. Okay, I... Ačiū pasiteiravau, ar jūsų pasisakymo tekstą turime, bet man galbūt sakoma, kad jį turime. Ir galiausiai ponė Jang. Ačiū pirmininkė. Jeigu teisingai supratau e, parlamentarų užduotus klausimus, tai noriu pasakyti štai ką. E, turime mąstyti apie pradžią, kaip viskas buvo prieš dešimtį metų. Jeigu mes norėtume laisvos priekybos sutarties su ES ir žvelgime į ateitį, kodėl ne taip toli turime laisvos priekybos sutartys su Singapūru ir Naująją Zelandiją, su, su kuriais prekiaujame mažai, o su ES kuri yra ketvirta pagal dydį mūsų prekybinė partnerė, kodėl mes neturime laisvos prekybos sutarties su jumis. Aš keletą kartų sakiau, kad mes, mes ne, nesame daugelio specifinių tarptautinių organizacijų nariai ir todėl mes norėtume dirbti su jumis ir išspręsti e, mums aktualius klausimus pagal laisvos prekybos sutartys, e, kur domenys sanitarius ir sanitarius e, sektorius, darbo rinkos, aplinkos sauginės ryties klausimus. Tačiau nuo 2015 Europos Sąjunga paskel, 2015 paskelbė e, prekybos visiems strategiją ir buvo pra, m, mm, deklaruota apie ketinimą pradėti dė, dėrybas dėl prekybos sutarties su Taivanu, su Azijos regionu. Todėl mes mes suprantame, kad laisvos prekybos sutartis yra tam tikras su politiškai opiais klausimais susijęs dalykas, todėl mes sumažinome savo ambicijas ir mes norime dvišalės investicijų sutarties su jumis, bet mes tai suvokiame, kad ta sutartis apimtų e, investicijų sklaidą, skatinimą ir apsaugą. Atvirai kalbant, jeigu kalbame apie liberalizavimą, tai būtų naudinga paslaugų teikėjams Taivane. Tačiau mes savo paslaugų teikėjams leidome, pavyzdžiui, e, skatinome mokytis e, tarptautinių patentų klausimų sprendimo iš jūsų, perimti jūsų patirtį. Mes suprantame, kad ES neturi mm, prekybinių sutarčių su kokiais prekybiniais partneriais. Bet mes, mes esame pasirengę svarstyti šiuos klausimus su jumis ir tai būtų mano atsakymas. Okay, conclude, Ačiū ir žodis poniai Andrikeniai užbaigti. Excellencijos kolegos, uh, thank you all. Ačiū. Ekscelencijos kolegos, norėčiau padėkoti visiems tiek kalbėtojams, tiek ir tiems, kurie uždavė klausimus, už tai, kad mes tiek reikšmiai suteikiame santykiams tarp es ir Taivano. Aš norėčiau priminti parlamento poziciją. Mes už uh, E, dėrybas dėl investicijų susitarimo tarp ES ir Taivano. Tai yra 18 metų rezoliucija, kurioje nurodyta, kad pasisakoma už dvišalių dėrybų pradžią tarp ES ir Taivano. Komisija nekarta yra siūliusi nagrinėti galimybės pradėti dėrybas dėl investicijų sutarimo su Taivanu, tačiau dėja tokios dėrybos iki šiol taip ir neprasidėjo. Viena iš priežasčių yra ta, kad prioritetas buvo teikiamas dvi šaliams investicijų sutarimams su Kinija. Siekiant e, pažangos prekybos ryšiuose su Taivanu, reikėtų ne vien tik tai susitelkti ties e, dėrybomis dėl investicijų kaip tokių, bet reikėtų apsvarstyti ir struktūrinį dialogą vykstantį tarp ES ir Taivano prekybos srityje, ypač per įvairias darbo grupės ir vykdant sektorinį dialogą. Kadangi komisija kol kas e, nepasiūlė pradėti nei dėrybų, nei pradėjo poveikio e, vertinimo, labai svarbu yra per darbo grupę sustiprinti dialogą su ES ir Taivanu. Konkrečiuose klausimuose mes kalbame apie TBT, apie techninės kliūtis, apie sanitarinius, fitosanitarinius humanitarinius klausimus, finansinius klausimus, intelektinės nuosavybės klausimus ir paskutinis, bet nemažiau svarbus dalykas - investicijų aspektas. Sektoriniai dialogai, kaip antai energetikoje, o taip pat ir informacinių technologijų srityje. Tas dialogas egzistuoja, veikia aktyviai. Tai yra sektorinis požiūris kuris, aišku, nėra toksai ambicingas e, kaip e, dvišalės investicijų susitarimas, tačiau vis tiek per trumpą laiką leistų pagerinti ekonominius ryšius tarp es ir Taivano. Tačiau aš galvoju ir aš galvoju, kad kolegos dalyvavę šiuose diskusijuose taip pat labai aiškiai pasakė, kad ES turėtų būti drąsesnė ir siekti struktūrintų ryšių prekybos rytyje su Taivanu. Mes kalbame apie įgaliojimus komisijai, kurie būtų suteikiami tam, kad e, būtų galima pasiekti proveržio dėrybose tarp ES ir Kinijos. Kalbant apie PPO praktiką, dėrybos su Kinija ir su Taivanu galėtų vykti lygia greta neturėtų būti kažkokių tai problemų tokioms e, paralelinėms dėryboms. Taip pat norėčiau Jums priminti, ir man atrodo, kad tai pantrina tam, kas buvo pasakyta šiandieną, kad e, e, bevizės režimas ES piliečiams, nenumatant tokio paties traktavimo kinams, rodo, jog ES galėtų pirmiausiai siekti susitarimo su Taivana, neforsuojant pirmiausiai susitarimo su Kinija. Dabar dėl poveikio vertinimo. Poveikio vertinimas dvišalio investicijų susitarimo kontekste būtų pirmas žingsnis, leidžiantis pamatyti konkrečius rezultatus prieš pasibaigiant šios komisijos kadencijai šiais metais. Taivanas yra demokratinė valstybė, mes visi tą žinome. Demokratija, kuri dalyjasi tokiamis bendromis vertybėmis su es kaip laisvė, demokratija, pagarba žmogaus teisėms, o taip pat ir rinkos ekonomika. Šie principai yra įtvirtinti ir PPO, ir ES, ir Taivano susitarimas paskatintų ekonominę partnerystę, sustiprintų investicijas ir sukurtų ilgalaikės ir teisinės apsaugos mechanizmą. Aišku, būtų kalbama apie rinkos prieigos ramščius, bet jais nebūtų vien tik tai apsiribojama, būtų kalbama apie prekybą paslaugomis, būtų kalbama apie tvarę prekybą, investicijų apsaugos mechanizmą. Ir baigdama norėčiau padėkoti mūsų e, dalyviams iš Taivano, kurie šiandieną pas mus atvyko. Aš tikiu ateities pastangomis ir tikiuosi, kad bendradarbiavimas tarp ES ir Taivano e, stiprės ir bus naudingas abiems šalims. Dėkoju. Ačiū Jums už tokias teigiamas išvadas. Dėkuoju kolegoms, kurie atvyko į šią diskusiją, kurie padarė pranešimus, ypač kolegoms iš Taivanių. Ir taip pat norėčiau priminti pranešėjo žodžius kad parlamentas iki kadencijos pabaigos ir toliau reikalaus, kad būtų atliktas tokio susitarimo su Taivanu poveikio vertinimas. Dėkuoju Jums visiems.